Dear colleagues, it is. Uh... Gerbėmiai kolegos, pats laikas uh, pradėti darbą. 20 mūsų darbo tvarkės klausimas. Tai yra reglamentas dėl gyvsidabrio. Ir aš manau, kad uh, mes galime mūsų posėdį panaudoti tam, kad uh, įvertintume pono Ek pranešimą. Dėl šio reglamento aš iš karto suteiksiu žodį ponui Ek, kad jisai pateikt, pristatytų savo pranešimo projekto, po to šešėliniai pranešėjai ir visi, kas norės. Pone Ekai, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbėmiai kolegos. Taip pat noriu pasilabinti ir su komisija. Praėjusio šimtmečio šeštajame dešimtmetyje Japonijoje tūkstančiai žmonių susidūrė su nervų, centrinės nervų sistemos sutrikimais, ten patologijos, kuri atsirado rimtai apsinuodėjus gyvsidabrio. Nes uh, išvalyti, nes žmonės naudojosi uh, išvalytų vandeniu, o vanduo atsirasdavo nuo gretimos gamyklos nuotekų. Ir reikia pasakyti, kad viena iš dešimties pavojingiausių medžiagų tai ir yra gyvsidabris, tai yra sunkusis metalas. Uh, ir kai jis patenka į aplinką, jis gali į aplinką patekti įvairiai, e, ties e, skysto būvio, garų ir taip toliau. Todėl e, pavojus yra labai uh, didelis apsinuodyti gyvsidabriu, juo labiau, kad jisai išlieka ilgą laiką ir apsinuodijus, pavyzdžiui, apnuodijus aplinką, po to gali apsinuodyti gyvūnai, gali apsinuodyti žmogus, gali atsirasti maiste ir uh, gyvsidabris kaupėsi žmogaus organizme ir gali padaryti poveikį praktiškai visoms kūno dalims. Dar vienas dalykas, kad uh, smegenims uh, žalingas gyvsidabrio poveikis yra nepanaikinamas, nes centrinė nervų sistema ir smegenis ypač jautriai reaguoja į gyvsidabrį. Todėl net ir apsinuodijus labai maža gyvsidabrio doza gali pasireikšti rimti organizmo sutrikimai ir iki šiol niekas nepasiūlė, nenustatė kažkokių tai saugių a, gyvsidabrio ribų. Ir nepamirškite, kad gyvsidabris yra naudojamas labai plačiai pramoniai, pavyzdžiui, a, tose gamyklose, kuriuose naudojama akmens anglis arba cemento gamyboje. Kita vertus, gyvsidabris susidaro kaip šalutinis produktas, gaminant, na, kad ir cinką, išgaunant cinką. Taip pat gyvsidabris naudojamas um, elektros elementuose, lemputėse ir taip toliau. Yra ir stomatologijoje plombos, amalgamo plombos, kurios sudėtyje yra gyvsidabrio. Dar aštuntajame dešimtmetyje buvo paskaičiuota, kad maždaug amalgamui e, gaminti e, per metus sunaudojamos 75 tonos gyvsidabrio. Todėl faktiškai užterštumas yra labai plataus pobūdžio ir tai kelia pavojų gyvūnyjai ir žmonėms. 2013 metais Junktinių tautų konferencijoje buvo susitarta dėl Manimatos konvencijos, buvo pasirašyta vėliau ir deklaracija. Ir pati konvencija bei susitarimų siekiama sumažinti aplinkos taršą gyvsidabrių, užtikrinti tarptautinę gyvsidabrio naudojimo kontrolę, galiausiai visiškai uždraudžiant gyvsidabrį. Ir kai kalbame apie Europos Sąjungą, tai būtent mes um, Pirmiausia, kalbame apie reglamentą numeris 1102 kuris turėtų būti iš dalies jau keišimas atsižvelgiant į naujausią pažangą tarptautinių lygių. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės tikrai žengia prieš akį kovos su gyvsidabrių srityje, bet visi mes turime užtikrinti, kad pasinaudojant konvenciją visos uh, konvenciją ir susitarimą pasirašysios šalis laikysis nustatytų pasaulinių lygių taisyklių ir deramai įgyvendins tas taisyklės, nes egzistuoja procedūra, yra taip pat ir pakankamai technologijų leidžiančių sumažinti gyvsidabrio panaudojimą ir užtikrinti net um, tokią aplinką, kurioje nebūtų gyvsidabrio. Todėl mes negalime apsiriboti vien tik tai kosmetiniais pakeitimais. Turime pirmiausiai galvoti apie aplinkos apsaugą, apie žmonių sveikatos apsaugą, nes kartais kai vertini komisijos pasiūlymą dėl geresnio reguliavimo, susidaro įspūdis, kad ekonominės naudos principas, kuriuo dažnai vadovaujama, iš tiesų nėra pats geriausias principas, ypač kai vertiname mes um, konvenciją susijusią su gyvstebiu. Komisija, turiu pasakyti, pateikė ne pakankamai ambicingą pranešim, e, pasiūlymą ir turėtų, jis turėtų būti patobulintas nuo 260 iki 400 tonų gyvstebrio per metus yra sunaudojama ir, pavyzdžiui, rūkščių šarmų pramonėje ypač didelis e, kiekis gyvsidabrio naudojama ir kaip kad planuojama ateityje tas E, panaudojamas kiekis turėtų mažėti, bet mažės nepakankamai daug. Mes tik tai e, bandome prisiderinti prie minimalistinio požiūrio. Nuo pramoninės revoliucijos pradžios dirbožėmis gruntas ir vanduo buvo taip užteršti, e, kad tarša kai kuriais atvejais išaugo net 95 procentais. Ir kai kurie tyrimai rodo, kad a, didžiausias gyvsidabrio leistinas žuvų organizme limitas jau seniai viršytas, jeigu įvertinsime kai kurių žuvų rūšių būklę. 2011 metais buvo padaryta išvada, kad a, jūrų ir sausumos paukščių organizme taip pat yra uh, žalingo, žalingas gyvsidabrio kiekis, o jie tą gauna iš aplinkos. Nebejotinai kad dėl gyvsidabrio e, gebėjim, dėl aplinkos gebėjimo sukaupti gyvsidabrį, beje, tuo gebėjimu pasižymi ir žmogaus organizmas, mes turime labai rimtai imtis darbo ir todėl juos raginčiau pasinaudoti visomis apsaugos priemonėmis, kurios numatytos Lisabonos sutartyje, kad apsaugotume mūsų aplinką ir žmonės. Pats esu pateikęs nemažai pakeitimų. Pirmiausia, draudimas eksportuoti gyvsidabri turėtų būti daug plačiau taikomas. Taip pat turėtų griežčiau būti reguliuojamas reguliuojamos ir gyvsidabrio turinčios atliekos bei talpyklos. Ir kai mes e, kalbame apie konvenciją, tai konvencijos nuostatos turėtų būti visapusiškai perimtos, bet mes taip pat neturime pamiršti, kad būtina užkirsti galimybės ir dviejopų standartų atsiradimui. Nes jeigu uždraudžiami kažkokie produktai ES vidaus rinkoje dėl to, kad jie juose yra gyvsidabrio ir jie žalingi žmogui, tai mes neturime leisti tokių produktų importuoti į ES. Taip aišku, kažkokie, kažkokios išimtis gali būti, bet jų negali būti daug. Toliau, gyvsidabrio panaudojimas stomatologijoje. Būtina uždrausti amalgamo E, panaudojimą, tokių plombų naudojimą tvarkandantis vaikams ir nešioms moterims. Reikia ieškoti alternatyvių medžiagų, kurios, nes tokių alternatyvių medžiagų iš tiesų yra. Ir labai daugelie šalių amalgamo e, plombos yra uždraudos, uždraustos. nes amalgamų plom, taip, o kalbant apie komisijos pasiūlymą, tai komisija tikrai pateikia gana pažangų pasiūlymą, naujovišką, tačiau daugelį Europos valstybių narių tai jau yra įsitvirtinusi praktika. Toliau, kad gyvsidabrio kaip katalizatoriaus arba elektrolito panaudojimas pramonėje turi būti visiškai panaikintas. Penkta, daugelyje pramonės e, įmonių sukaupta atliekų turinčių gyvsidabrio ir labai dažnai tos atliekos e, tiesiogiai iš gamyklos patenka į aplinką arba net į vandenį. Ir tai yra pavojinga, nes, nepakank, todėl, <clears throat> nes nepakanka taisyklių, kurios greičiau reglamentuotų kambario temperatūroje, gyvsidabris įgyjęs keistą būvį ir a, nutekėjęs gali sukelti labai rimtų pasiekmių. Valstybės narės rekomenduoja sutvarkyti visus, užter, visas užterštas vietas ir įtraukti tokias vietas į valstybinį registrą bei jas kuo greičiau išvalyti, pašalinant uh, taršo, taršos elementus. Kitas dalykas, reikalinga labai griežtai kontroliuoti, kaip yra šalinamos gyvsidabrio turinčios atliekos kokia yra to gyvsidabrio koncentracija. Prekyba juodoje rinkoje dažnai daugam atrodo patraukli ir todėl e, reikia į tai atsižvelgti. Kai kalbame apie gyvsidabrio saugojimą, tai jis turi būti saugomas kieto buvio, o ne skysto buvio. Toliau. Bet kokia gyvsidabrio gamybos procedūra turi būti uždrausta. Ir negali būti jokių spragų, kuriomis būtų įmanoma pasinaudoti, nes tuo metu, kai buvo deramas dėl konvencijos, tai nebuvo daugelio reikalingų aplinkybių ir atitinkamos nuostatos neįtrauktos į konvenciją. Naujų gyvsidabrio turinčių produktų gamyba turėtų būti taip pat uždrausta, nes kitaip gyvsidabrio panaudojimas ir toliau didės ir atitinkamai gyvsidabrio atliekų daugės. Taigi naujos procedūros, nauji produktai, kuriuose yra gyvsidabrio, turi būti uždrausti. Toliau. Reikalinga visa apimanti gyvsidabrio aptikimo ir atsakamumo sistema. Nes, pavyzdžiui, dabar egzistuoja tam tikra um, atliekų tvarkymo sistema, bet um, jo ji numato nemažai išimčių. Ir nepamirškite, kad šiuo požiūriu labai svarbi um, rūkščių šarmų pramonė. Ponios ir ponai. Esu įsitikinęs, kad pasiūlyti, e, pasiūlyti pakeitimai tikrai yra labai svarbus ir gali būti įgyvendinti praktikoje. Viskas, ko reikia, tai reikalinga valia, kad būtų pašalintas iš mūsų aplinkos e, gyvybei, e, sveikatai ir aplinkai pavojingas gyvsidabris. Ačiū. APP frakcijos vardu Mišelis Danten. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai už būtent tą siūlomą darbo pagrindą. Čia iš tikrųjų kalbama e, e, dėl tam tikro susitar požiūrio į gyvsidabrio ciklą, Manimatos konvencijos ratifikavimą. Taip, čia reikėtų nust, tai nustatyti tikslai ir reikėtų imtis pakankamai ambicingų veiksmų tam, kad būtų galima sumažinti gyvsidabrio, gyvsidabrio neigiamą poveikį, tam, kad būtų galima atsižvelgti į mokslininkų nuomonę ir kartu užtikrinti Europos įmonių konkurencingumą. Aš e, siūlysiu keletą pakeitimų. E, E, kuriais e, papildomi pranešėjo pakeitimai, kuriais kartu e, siūloma pakeisti kai ką komisijos pasiūlyme. Dabar dėl apribojimų. Tai komisijos pasiūlymai iš tikrųjų gana tinkami mes turėtume užtikrinti, kad pramonė nebūtų baudžiama, kad joje nebūtų atveju, kai trūksta gyvsidabrio. Uh, Dabar dėl e, produktų, kuriuose yra gyvsidabrio e, prekyba. Ir čia komisijos pasiūlymas yra su pusiausvyra. Dabar uždrausti tokių produktų į trečiasią šalis, e, pagal vėl Minimatos konvenciją, tai iš tikrųjų neduotų teikiamo poveikio, nes visiems tokie produktai galimi, jais galima prekiauti. Čia vėlgi iš tikrųjų jeigu dabar tokie produktai būtų gaminami trečiosiuose šalyse, tai visiems sun, būtų labai sunku sužiūrėti, ar laikomasi tam tikrų nuostatų. Dėl e, gyvsidabrio, gyvsidabrio liekanų perži, perdirbimo. Dabar produktai, kuriu, kuriuose yra gyvsidabrio leistinamo, Tai vėlgi čia svarbu kalbėti apie tris tam tikrus dalykus - atsiekamumą, uh, E, geresnį e, tokių produktų laikymą ir trečią dalyką. Toliau, dėl gamybos pačios pritariu požiūriui, laik, kurio laikosi, kurio laikosi e, pranešėjas. Dabar per pereinamąjį laikotarpį labai svarbu, kad įmonės uh, jog e, tikrai ne, jog įmonės galėtų tiesiog suvaldyti kaštus su, susijusius su persiorientavimu. Ir tam tikrais atvejais, e, sakykime, gyvsidabris leistinas, kai nėra tam tikrų tinkamų alternatyvų. Uh, Dėl dantų amalgamų, tai pritariu komisijos požiūriui, dantistams šiaip vis dėlto reikia dar dantų amalgamų, tam tikrais atvejais tai vienintelis e, būdas jiems. Tačiau e, siūlau pakeitimus dėl prevencijos. Čia e, reikėtų apriboti dantų amalgamų naudojimą neščiosioms moterims, tam tikro amžiaus vaikams, jaunimui ir nustatyti kitas, kitus apribojimus. Toliau. E, gyvsidabrio atliekų e, priekyba. Čia komisija iškelia tai kaip prioritetinį tikslą, nes tam tikros trečiosios šalis neturi pakankamų uh, pakankamų išteklių tam, kad galėtų tikrai tvarkyti tinkamai gyvsidabrio e, liekanas. Ir ES iš tikrųjų galėtų, turėtų turėti galimybę eksportuoti, bet kita vertus reikėtų vengti, kad tokios atlikos netinkamai nebūtų tvarkomos ES reikia uždrausti, e, kad e, skysto pavydalo gyvsidabris būtų sandėliuojamas, nes Europa turi pajėgumų tam, kad stabilizuotų gyvsidabrio atliekas. Toliau, e, gyvsidabrio atliekų atsekamumas. Čia pranešėjui pritariu, tačiau Europos registras atrodo mums netinkamas vis dėlto. Uh, E, netinkama priemonė, nes e, vėlgi jie smarkiai finansiškai paveiktų, sakykime, dantistų kabinetus ar kitas kokias mažas e, įmonėlės. Tad tiek ir dabar esu nusiteikęs dirbti tiek su šešėliniais pranešėjais, tiek su pranešėju. Ačiū, panas Pavučiai. Ačiū, pirmininkė. Ačiū komisijai už tai, kad e, suteikė mums pagrindą diskutuoti. Ačiū už e, labai naudingą mūsų darbui pateiktą tekstą. Kai 30-ųjų gypsidabrio poreikis ES bus 220-400 tonų per metus, aš manyčiau, kad reikėtų kaip įmanoma labiau sumažinti gyvsidabrio poreikį, panaudojant tą gyvsidabrį, kurios jau dabar yra panaudotas gamybai. Iš tiesų vertinama, kad poreikis yra 220-400 tonų per metus, tai galbūt 100 iš jų būtų galima išgauti uh, iš antrinių medžiagų. Tad um, viena paminėtina problema, kurią reikia spręsti iš karto, tai yra gysidabrio naudojimas amalgamoje. Iš tiesų turime siekti, siekti apsaugoti mūsų piliečius ankstyvo apnuonijimo. Ir čia galime trys žingsniai. Visų pirma, nustatyti laikiną ribą taikomą, kiek amalgamo gali būti gysidabrio, kai tai naudojama. Um, besilaukiančiom moteriam ir vaikam ir apskritai, kad būtų galima iš karto atskirti amalgamą, kad nebūtų užterštas dirbožėmis ir vanduo. Antras žingsnis būtų drausti e, eksportą. Eksportui turėtų būti taikomas tokias pačios taisyklės kaip ir ES dėlė. Manau, kad turėtumėm taikyti du dviejopas standartus ir reikėtų e, taikyti visur vienodas taisyklės. Turime vengti tokios E, situacijos, kad, e, tarkim, tokie standartai taikomi pro, produktams, kurie eksportuoja ir panaudojamas gyvsidabris yra, nes iš tiesų e, tie produktai gali grįžti kaip, kaip atlikos. Uh, Ir e, trečia, reikėtų e, drausti produktų su gysidabriais gamybą, išskyrus, kai tai e, įrodyta yra, kad būtina, kad pavyzdžiui, reikia nutraukti gysidabrio naudojimą gaminant katalizatorius. Taip pat nenaudoti išvestiniam junginiam su kaliu reikia sustabdyti produktų su gyvsidabrio importą, kaip naudota e, reglamente. Kai kurios priemonės iš tiesų galėtų būti e, skirtos e, gyvsidabrio išgavimui iš jau pagamintų produktų. Pastaraisiais mėnesiais, jei ne metais, iš tiesų kalbame apie tai, ar Mm, ES turi, turėtų sutikti su gyvsidabrio e, atliekų formų importavimo. E, iš tiesų, ES yra galimybės perdirbti e, gyvsidabrio atliekas, taikiant tokias sąlygas, kurių nėra už ES ribų ir tai padėtų apsaugoti uh, aplinką, tad e, šiuo požiūriu naudinga leisti tokį informavimą ir gal, galiausiai, kalbant apie atliekų tvarkymą ES, e, iš tiesų nereikėtų taikyti išimčių gyvsidabrio saugojimui e, skyščio pavydalu reikėtų nustatyti terminą, per kurį reikėtų sukėtinti gyvsidabį ir galiausiai nemanom, kad tinkama, tiksliau reikėtų, reikėtų užtikrinti kad būtų įsteigtas registras, kad būtų galima užtikrinti atsekamumą. Pane Gerlė. Ačiū. Norėjau tiesiog pateikti kelias pasiūlymus komisijai. Manęs lik neišgirdo, sako kalbančioji. Norėjau sakyti kelias pastebėjimus dėl komisijos pasiūlymo visų pirma. Uh, Nes man atrodo, kad e, komisijos pasiūlyme pasiektas reikiama, e, reikiamas balansas ir e, tai turėtum leisti vykdyti įsipareigomus pagal Menamatos konvenciją, turėtum siekti užpildyti esamas teisėkuros spragas, visuomet turime siekti gerinti padėtį. Taip ir turbūt visose sritėse, tačiau reikėtų pagalvoti, kaip būtų galima gauti apskritai bendrai paėmus naudos iš to, nes e, aišku, konvencija yra pasaulinė ir ES turi laikytis tos pasaulinės konvencijos. Tad klausimas yra toks, kur mes norime didinti ES įsipareigojimus, peržengiant tai, kas yra numatyta Minamatos konvencijoje ir kur tai galime daryti pagristai, kad galėtumėm gauti naudos gamtai. Uh, aplinkai ir e, kur iš tiesų tiesiog tik tai siekiame padaryti tam tikrus pareiškimus, bet aplinkai tai neduos kažkokios apčiopiamos naudos. Taigi, jeigu e, pagalvotumėm e, konvencijos kontekste apie, pavyzdžiui, visišką eksporto uždraudimą, pranešėjas labai už tai yra ir ne, nesu tikra, kai žvelgiu į komisijos poveikio vertinimą, tarsi įrodymų. E, nėra, kad e, e, uždraudus, e, tarkim, gamybą ES, tai kad tai nebūtų perkelta kažkur tai kitur. Tai galbūt idealu būtų siek, siekti ilguoju laikotarpiu, kad gisiterius apskritai nebūtų naudojamas, bet ES reikėtų užtikrinti kon kontrolę ir iš tiesų ir aplinkos sauginių ir ekonominių požiūrių. Tad nebūtinai pritau, pritarčiau tam, kad visiškas eksporto draudimas būtų tinkamas kelias į priekį. Lygiai taip pat dėl importo pranešėjas pasirinko tokį kelią, e, kuris atmestas poveikio vertinime. Bendras importo draudimas, tai yra įrodyta, gali, gali būti kompensuotas padidinus gysidabrio tiekime visais tenčia šalis. Ir e, tai, tai gali e, atsitikti tos, tokiuose sritėse, kaip pavyzdžiui, nedidelio masto aukso kasybą ir tarkim kaip europiečiai, tuomet e, galėsime pasakyti, kad mes tai uždraudėme, bet iš tikrųjų aplinkai tai gali pakengti kitose e, pasaulio e, vietose. Tad manyčiau, kad tais klausimais iš esmės komisija yra teisi. Tai aišku, nereiškia, kad nėra e, ko patobulinti, tačiau manau, kad e, labai svarbu šiose srityse laikytis konvencijos e, ir manau, kad pranešėjas teisingai pažymėjo, kad reikėtų sugriežtinti konvencijos taisyklės taikomas naujų produktų gamyboje taikant naujus procesus, panaudojant gisterį ir jeigu yra kitų alternatyvų, tai tikrų, iš tikrųjų turėtumėm galvoti apie tai, kaip gaminti produktus nenaudojant gyvsidabrio. Dėl stomatologinės amalgamos kalbu apie tai ir tiesą sakant turiu pažymėti, kad e, pati, pati <laughs> juos turiu. E, manyčiau, kad gera mintis yra nutraukti naudojimą. Žinau, kad stomatologų asociacijos e, yra labai prisirišusios prie amalgamos ir galbūt kai kuriuose siaurose sritise geriausiai ją naudoti, tačiau aš esu tikra, kad yra alternatyvų ir uh, bet e, techniniu e, požiūriu dar ne visai tikslingas jų naudojimas. Tai aš e, manyčiau iš tiesų teisinga galbūt sustabdyti amalgamos naudojimą ir po to tiesiog žiūrėti, ar reikalingos kažkur tai išimtis, galbūt tokiu keliu geriau eiti. Ačiū, panėjate, Mekė. Ačiū. Pastebėjau, jog iš esmės sutarėme šiuo klausimu. Gypsidabris labai pavojingas žmonių sveikatai ir kaip tik tai todėl Minamatos konvencijos ratifikavimas yra reikšmingas. ES turėtų kur kas griežčiau reguliuoti gypsidabrį negu dabar. Aš manau, kad galėtumėm uh, priimti griežtesnės taisyklės e, palyginti su dabartiniam dėl um, pranešimo. Tai pritariu pranešėjų dėl to, kad reikia teisinio pagrindo. Pritariu taip pat tam, kad reikėtų taikyti vienodus standartus ir ES viduje, ir trečiosiuose šalise kai e, vykdomas yra e, produktų, kurių sudėtyje yra gysidabrio importas, eksportas. O jei trečiosiose šalise e, nėra technologijų tinkamai gysidabriui tvarkyti, turėtų būti sudaryta galimybė atvežti pavojingas atliekas į ES, kad jos būtų tinkamai čia sutvarkytos dėl amalgamos, dėl stomatologinių plombų. Aš nemanau, kad reikėtų visiškai uždrausti ar mažinti amalgamos naudojimą. Uh, reikėtų vadovautis Minamatos konvencijos dvasia ir plombos turėtų būti naudojamos tik tai tuo met, jeigu tai yra vienintelė medžiaga, kurią konkrečioje situacijoje galima panaudoti. Pranešėjas pasiūlė pakeitimų, kurie pas, patikslintų komisijos poziciją ir aš e, pritariu tam, jog reikia plėtoti technologijas, kad nebereikėtų ateityje naudoti gyvsidabrio kad mažiau būtų gaminių, kurių sudėti yra gyvsidabrio, turėtumėm peržiūrėti visus teisės aktus, kurie turėtų įtakos gyvsidabriui ar uh, jo naudojimo apimčiai ir turėtumėm siekti galutinio tikslo apskritai nebenaudoti gyvsidabrio. Ačiū, ponė Rivazy, ačiū, ponė pirmininkė. Klausiausi kolegų ir tam tikrais požiūriais mūsų nuomonė sutampa. E, taip e, dabar sakoma, kad gyvsidabris kenkia sveikatai viso pas, visame pasaulyje ir todėl mes turėtume būti ambicingesni, kad kuo greičiau ir kuo veiksmingiau atsikratytume šitą medžiagą. Ir šiuo požiūriu komisijos pasiūlymas nepakankamas. Aš sutinku su pranešėju, e, kurio pranešimu siekiama pagerinti dokumentą. Trys dalykai. Pirmiausia, produktai su gyvsidabriu, jų eksportas Aš sunkiai įsivaizduoju, kaip Europa gali e, gali šiaip jau eksportuoti tokius produktus, tuo tarpu, kai jie uždrausti vidaus rinkoje. Nes e, kas tada eksportuojama būtų, ar, ar tam tikros baterijos, kurios jau išmetamos, ar kiti dalykai ten. Uh, E, bet čia iš tikrųjų negalima turėti dviejų rinkų - vienos rinkos Europos viduje ir e, kitos rinkos Europos produktams už ES e, ribų. Dabar dėl gyvsidabrio naudojimo. Taip, čia buvo minėjamos, minimos dantų amalgamos, katalizatoriai, elektrodai, dėl dantų amalgamų, stomatologinių amalgamų Taip, atliekos e, tokių amalgamų, jos jau laikomos pavojingomis ir apie tai aiškiai yra nustatytos nuostatos. Ir, e, ir vėlgi iki 28 tų metų dar vis dėlto leidžiamos tokios amalgamos, bet kita vertus per tą laiką iš tikrųjų pakankama, kad dantistai rastų kitokių alternatyvų. Pažiūrėkite į Daniją, į Švediją. Ten dantistai naudoja kitas medžiagas, e, tam tikrą pla plastiką, kit, kit, kitas alternatyves medžiagas tiek vaikams, tiek, tiek suaugusiems. Aš kalbėjausi su dantistais, prancūzijos dantistais, bet jie tiek yra e, mm, tiesiog pripratę prie dantų amalgamų su gyvsidabriu, kad jie kažkaip nelabai sunkiai įsivaizduoja alternatyvą. Taip, tam tikrais atvejais galbūt galima jas leisti, tačiau e, reikėtų vis dėlto riboti naudojimą. Be to, dar nereikėtų pamiršti, kad tuose įvairiuose gumuose, tam tikrose junginiuose yra bisfenolių. Ir bisfenolis vėl tai yra tam tikra išvestinė medžiaga ir pasaulio sveikatos organizacija sakė, kad jis nekelia grėsmės sveikatai. Dar uh, uh, uh, Dar vienoje pramonės šakoje e, naudojamas e, labai daug gyvsidabris. Uh, E, ir vėlgi e, yra technologijos, yra tų technologijų alternatyvos ir tiesiog vėlgi reikėtų numatyti tokių medžiagų uždraudimą. Toliau dėl katalizatorių biodizelino gamybai yra ir ES alternatyvinių e, produktų, kuriuose nėra gyvsidabrio. Ir tai jau vėlgi E, juos daugiau siekiama, jau bus naudojama nuo 18 metų. Toliau, dėl atliekų gyvsidabrio, kietųjų ir e, skistųjų. Dabar tai, ką siūlo komisija dėl skisto, skistų e, gyvsidabrio atliekų sandėliavimo, tai tai neįmanoma, bet yra jau nauja tokia technologija ir todėl reikėtų uh, E, reikėtų tiesiog nustatyti privalomą nuostatą e, tokioms skistojo gyvsidabrio e, atliekoms, jas sandėliuoti, tačiau tam tikrą pereinamąjį tik tai laikotarpį, paversti tam tikrom inerciniam dujom ar pasinaudojant naują technologiją. O dabar vėlgi E, jeigu dabar vis dėlto leistume, e, leistume tų atliekų e, importą, tai tada vėlgi būtų labai sunku užtikrinti atsekamumą. Ir dar vienas dalykas dėl galutinio saugojimo. Mes kalbam apie laikiną saugojimą ir galutinį saugojimą. Mes jau turim sukaupę patirties. Dabar matėm, kas buvo uh, At, as mieste, Vokietijoje, e, prie Strasbūro kasyklose sakykime, ten vėlgi buvo saugojimos atliekos, tačiau buvo nelaimingų atsitikimų, kai, kai sugriuvo, įgriuvo ir e, tiesiog tada visos tuos medžiagos išsiliejo į e, povandeninius vandenis. Pa Tad taip kalbama apie e, sandėliavimą didžiuose giliuose, paviršiuje, bet vis dėlto atliekos visą laiką kaupsis ir panašiai kaip radė radioaktyviosios atliekos, tad reikėtų iš tikrųjų ne, nepamiršti šito. Tad e, tiek norėjau pasakyti ir ačiū pranešėjui iš tikrai gerą pranešimo projektą. Ačiū, pone Dornanu. Ačiū, ponė pirmininkė. Kartu norėčiau padėkoti ir pranešėjui. E, Japonijoje tame nu, šeštajame dešimtmetyje e, tie užsikrėtę gyvsidabrių žmonės, šimtai tūkstančiai žmonių, tai iš tikrųjų didelė tragedija. Šiandien gyvsidabrio randam tiek žuvise, tiek e, tokiuose produktuose kaip termometruose, kituose matavimo prietuose, tam tikrose mm, e, procesuose, antai išgaunant orą, e, išgaunant išgaunant auksą naudojimą. 13 e, metais keletas valstybių narių pasi, pasirašė vadinamąją Minamata konvenciją dėl gyvsidabrio. Tai jau didelis žingsnis tarptautiniu mastu. Ir čia vėlgi labai svarbu e, Ir, bet čia šiuo atveju deleguotojų ir gyvendinimo aktų panaudojimas reglamentuojant gyvsidabrį turėtų būti daugiau išimtis. Tad vėlgi reikėtų e, palaikyti e, toliau konstruktyvų dialogą dėl minimatos konvencijos. Ir komisija neturėtų neleisti tiesiog dėrybose dalyvauti tam tikroms valstybėms narėms, kurios nėra pasirašytos konvencijos. Uh, Ir vėlgi reikėtų kartu keisti reglamento priedus tam, kad būtų galima tam tikrais atvejais eksporto, importo atvejais e, taikyti konvencijos nuostatas, bet kartu nereikėtų pamiršti, kad e, valstybės kartu turi tarptautinių įsipareigojimų ir reikėtų. Ir vėlgi reikėtų, kad vis dėlto e, komisija ES vardu teiktų ataskaitas apie gyvsidabrio padėtį ES minimatos konvencijai, o ne atskiros valstybės narės. Labai ačiū toliau, ponė Ajuto. Labai ačiū e, pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams. Mūsų svarstomas pranešimo projektas tai vėlgi mūsų gypsidabrio strategijos koregavimas labiau e, orientuojantis į minimatą konvenciją. Aš įdėmiai skaičiau komisijos e, pasiūlymą ir, e, trūk, ir pasigendu tam tikrų duomenų. Kai kalbam apie m, mm, te, įvairias technologijas, sandėliavimą, tai vėlgi pasirinktas ne pats geriausias kelias. Uh, Norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjui už tai, kad jis siūlo be visą kitą gyvsidabrio ir jo produktų naudo, naudojimo apribojimą. E, vėlgi čia apie atsispindi trečiame priedė. Toliau dėl metil gyvsidabrio kaip junginio naudojimo. Tai vėlgi labai svarbu atsižvelgti į minimatos konvencijos nuostatas dėl gyvsidabrio sandėliavimo. Sunku įsivaizduoti, kad komisija leistų e, nuolatinį skystojo gyvsidabrio e, atliekų uh, E, sandėliavimą, saugojimą, nes vėlgi mes kalbam apie skysto pavydalo gyvsidabrį, kuris e, lengvai gali tiesiog garu, išgaruoti į orą ir panašiai. E, tam tikras tam gyvsidabrio dalis, dalis reikėtų padaryti kietas tam, kad būtų galima tiesiog šalinti iš tam tikrų produktų uh, užuot vietodariškai e, visą tai vežant į savir, savartynus. Toliau, kai kalbama apie e, skistojo gyvsidabrio nuolatinį saugojimą po žeme, neatlikus e, poveikio vertinimo, tai iš tikrųjų man netrodo tinkamiausias kelias nes vėlgi nepamirškim, sakykim, kas daroma su uranu, kaip e, radioaktyvios medžiagos. Aš manyčiau, kad tokiu atveju gyvsidabrį, skysto pavydalo gyvsidabrį galima laikinai saugoti e, žemės paviršiuje, nes tokiu būdu apribosim grėsmę, kad jis pasklis į požeminius vandenis. Tačiau tam reikia atlikti poveikio vertinimą. Na ir vėlgi siūlo, komisija siūlo vėlgi e, e, tam, tik, tam tikri pasiūlymai e, tarsi pakibę ore yra skirta 128 puslapių poveikio vertinimas, tačiau vis dėlto trūksta konkrečių duomenų. E, sakykime, siūloma e, gyvsidabrį saugoti buvusiuose druskų kasyklose, tačiau, tačiau e, neįvertinama galima jo pasklidimo į aplinką rizika. Mes siūlom suderinti nuostatas, nes nepamirškim, jog yra technologijų, kuriomis būtų galima išspręsti saugojimo problemas. Aš pati esu iš vietovės, kur yra už šimto e, kilometrų nuo e, buvusios e, tam tikros kasybos vietos ir ten dabar naudojamos puikios technologijos toje vietoje. Ir dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams už darbą. Ačiū. Turbūt niekam nekyla abejonių dėl to, kad gyvsidabris yra viena pavojingiausių medžiagų. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, ką, kad per pastaruosius gerą 20 metų jau dažnai aptarinėjom gyvsidabrio klausimą. Uh, metų metus aptarinėjom med, šią medžiagą kartu e, buvo parengta taisyklių, e, kurias var, vartoja, naudoja valstybės narės. Dėl gyvsidabrio eksporto, tai iš tikrųjų, iš tikrųjų tiesiog nepadaru leisti gyvsidabrio ir produktų turinčių jo eksportą e, kitur. Na, o kita vertus, jeigu dabar bandytume visiškai apskritai uždrausti gyvsidabrio naudojimą, tai aš e, nepasisakyčiau už tai. Aš pasisakyčiau už uh, saugų gyvsidabrio naudojimą, nes yra nemažai sričių ar produktų, kuriuose gyvsidabris yra nepakeičiamas. Tik tai labai svarbu nustatyti konkrečias jo naudojimo ir kiekių taisyklės. E, gyvsidabris plačiai vartojamas tam tikrose pramonės šakose, tam tikrose medžiagose, sakykime, tokiuose kaip augalų apsaugos priemonėse. Ir tikrai mes neturėtume e, tų, tas, tuos produktus gaminančių įmonių pastatyti į nepavydėtiną padėtį. Yra įvairių galimybių, technologijų, kuriomis būtų galima užtikrinti saugų E, gyvsidabrio naudojimą. Kai mes kalbam apie aplinkosaugą, tai neturėtume vien tik tai drausti ir drausti. Mes turėtume detaliau, nuodugniau pažvelgti į reikalą, konkrečiai įvertinti produktus, kuriuos, kuriuose ten gypsidabris yra pavojingas, čia buvo paminėti termometrai, kiti prietaisai. Bet kita vertus, vėlgi, kaip jau sakiau, E, tam tikrais atvejais gyvsidabriui pakaitų nėra. Ir nereikėtų supaprastinti e, tikro padėties. Aš šiaip jau pats pasistengsiu pateikti pakeitimų siūlymų, e, kad užpildyčiau mano galva esančias spragas savo laiku. Anksčiau esu siūlęs nemažai uh, Dabar dėl priekybos gyvsidabriu. Vėlgi, e, čia dabar iš to, kas siūloma tarsi, tarsi iš vis draudžiamas gyvsidabris, bet kokios būtų alternatyvos. Vieni reikalauja e, tokio betodariško griežto gyvsidabrio uždraudimo ar priekybos, bet Kita vertus, vėlgi, po kurio laiko atliekama teisės aktų peržiūra, bet vėlgi mes neturėtume pamiršti ir mūsų įmonių poreikių. Ačiū. Dabar e, kolega Nikola Zik. Ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad suteikėt man žodį. Kalbėsiu trumpai. norėčiau pasakyti, kad aš labai nuodugniai, nuodugniai gilinausi į pranešimo projektą, į šį klausimą ir norėčiau porą dalykų pasakyti. Mes turėtume elgtis labai realistiškai, vertindami atskirus pasiūlymus. Taip, mes turėtume Čia buvo sakoma, net, turėtume neatsilikti nuo laiko dvasės, kai kas sakė, kad reikia visiškai uždrausti gyvsidabrį, kiti minėjo e, alternatyvius sprendimus. O apskritai, tais atvejais, kai įmanoma yra pakaitų, e, gyvsidabrį reikėtų pakeisti gamybos procesuose. Ir vėlgi reikėtų atsižvelgti į mm, panašias irgi pavojingas, kaip ir gyvsidabris medžiagas, pasižiūrėti, kokios nuostatos joms e, e, taikomos. E, dabar buvo paminėti katalizatoriai, bet yra ir kitų medžiagų, kurios būtų, kurias būtų galima panaudoti kaip katalizatorius kartu ir elektrodus. Ir yra įvairiausių gamybos būdų Europoje kai komisija teigia, kad ES e, tokios procedūros jau nebenaudojamos, tai komisija neteisi. E, yra numatyti tam tikri per, pereinamieji laikotarpiai e, tam, kad ir tokiu būdu iš tikrųjų galima per juos rasti kitokių alternatyvų. Visi mes tuo suinteresuoti. Dėl kitų pavojingų medžiagų, tai vėlgi pavyko e, parengti gan e, strategiją su pusiausvyra. O grįžtant prie gyvsidabrio, tai vėlgi reikėtų numatyti konkrečias, e, tiesiog konkrečius terminus, Ir dabar siūloma vėlgi e, nuostatas taikyti iki 20 metų. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu klausimą komisijai. Keletas kolegų minėjo eksporto draudimo klausimą. Pagal e, dabartinį pagal dabartinį reglamentą numatytos išimtis eksportui, kai tokiu atveju, kai kalbama apie mokslinį tyrimą. Ir komisija sako, kad taip, čia tebelieka ta išimtis, išimtis susijusi su moksliniais tyrimais. Bet aš tą progą norėčiau paklausti komisijos, e, o kai, kur, kur dabar tos e, išimtis, e, kokia jų padėtis išimčių susijusių su gyvsidabrio vartojimo, vartojimu gydimo tikslais medicinoje tam tikrų medžiagų. Kokį sprendimą numato komisija tokiu atveju? Labai ačiū. Dabar uh, suteiksiu žodį poniai Grostet. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai, nes jau e, pasakyta tam tikrų svarbių dalykų. Aš sutinku su visų kolegų nuomonėmis dėl to, kad gyvsidabris kelia pavojų tiek sveikatai, tiek aplinkai. Tačiau pranešėjo pozicija gana kieta palyginti su komisijos pasiūlymu, nes mums komisijos pasiūlymas tiko geriau Pranešėjas pateikė keletą pakeitimų, kurie mane neramina, turiu pasakyti. Antai jis e, ragina uždrausti visiškai gyvsidabrio eksportą, kartu produktų turinčių gyvsidabrio eksporto. Čia kaip tik prieš mane kalbėjęs kolega tai paminėjo. E, taip, tokios taisyklės duotų nepageidaujamo rezultato, nes, sakykime, homeopatiniuose tam tikruose vaistuose, kartu vakcinuose vartojami tam tikri e, gypsidabrio, tiksliau ne junginiai, bet tam tikri elementai ir jie leidžiami. Ir jie duoda naudos, tad mes turėtume elgtis labai atsargiai neuždrausti vienu įpū gyvsidabrio naudojimo šiuose srityse, kad reikėtų nu, numatyti tinkamus terminus, iki kurių būtų galima naudoti tam tikrose srityse. Tad tą norėjau pasakyti. Ir vėl, kaip jau sakiau, e, užuot laikiusis tokios labai griežtos, kietos pozicijos, tai reikėtų elgtis lankščiau, tiesiog palaukti, e, kaip, elgti, kaip elgsis dauguma valstybių narių dėl, sakykime, gyvsidabrio uždraudimo, bet mums vis dėlto gyvsidabrio ar jo tam tikrų elementų dar reikės. Labai ačiū. Dabar e, komisijos atstovė ponia Winning. Thank you, Chair. Ačiū ponė pirmininkė, laba diena visiems. Na, atsakymuose labiausiai orientuosios į bendruosius klausimus ir tuos pagrindinius klausimus, kuriuos jūs iškėlėte. Nebejotinai esu dėkinga visiems už pastabas ir komentarus, nes jie gali naudingai prisidėti prie mūsų tarp institucinės diskusijos. Norėčiau Jums priminti vieną dalyką, kad, Europ... kad pasaulio lygių ES yra viena iš lyderių, nes nuo 99 metų mes beveik 80 procentų sumažinome um, gyvsidabrio garų kiekį ore ir labai apribojam, pasiekėme gerų rezultatų, apribodami jo panaudojimą. Kita vertus, turime pripažinti, kad svarbiausias vis tik tai dalykas šiuo metu yra tai, kad pasaulis imtųsi bendrai priemonių, nes nuo 40 iki 80 procentų gyvsidabrio, kuris atsiduria ES teritorijoje ir joje yra šalinamas, atkeliauja iš kitų pasaulio kraštų. Taip, ES aplinkosauginė diplomatija davė rezultatų. Mes pirmaujame, mes aplenkėme ir kai kuriuos stambius žaidėjus, tokius kaip JAV ir Kinija. Tačiau reikalingos naujovės. Visame pasaulyje gyvsidabrio kiekiai yra mažinami ir mes ketiname žengti toliau svarbu atsižvelgti į kitą faktorių, kad visos valstybės narė, visos valstybės pasaulio valstybės turėtų vadovautis tais pačiais principais, kuriais grindžiamos pramoniai nustatomos taisyklės. Todėl komisijos pasiūlymas kurio viena vertus siekiame užtikrinti labai aukštą mūsų piliečio ir aplinkos apsaugą, suderina ES taisyklės su tarptautinė konvencija, kurią ratifikavo ir valstybės narės. Kitaip sakant, draudžiama naudoti gyvsidabrį, gaminant maisto produktus ar pramonėje gaminančiai kitas um, produktus. Ir tai yra vienas pagrindinių dalykų, dėl kurių mes atsidūrėme pirmaujančiųjų gretose, kai kalbama apie gyvsidabrio kiekių mažinimą. Uh, Dabar vienas svarbus um, diskusijos elementas - amalgamų plombos. Taip, konvencijos reikalavimai labai svarbus. Ir mes pirmiausiai esame pasiūlėme, kad privaloma tvarka būtų atskirai tvarkomos amalgamo atliekos ir kad tik um, kapsulėse e, esantis amalgamas galėtų būti naudojamas stomatologijoje tam, kad e, būtų išvengta gyvsidabrio garų žalingo povaigio. Tačiau mes um, neuždraudėme visiškai tokių plombų, nes um, mums nepavyko aptikti vienareikšmiškų išvadų kurias būtų padarytos mokslininkų. Aš manau, kad um, geriausiai šį klausimą galėtų reguliuoti pačios valstybės narės. Dabar dėl atliekų. Mes siūlome nesisakyti galimybės pramonės saugomas kistame pavidale gyvsidabrio perkelti į požeminės um, talpiklas, saugiklas. Tai būtų pakankamai efektyvu ir tokios patirties mes jau turime, bet tarptautiniu lygiu mes nieko nesame padarę. Valstybės narės tuo tarpu leidžia e, po žemę saugoti tik tai kieto buvio e, gyvsidabrį ir tai rinkoje nelabai priimtina ir nepatogu. Ir tikrai įvairiausiai tyrimai rodo, kad e, ne visi naudojasi reikalingomos technologijomis. Dabar kieto būvio gyvsidabrio atlikos būtų saugomos 10 metų, užtikrinant griežtą jų e, saugojimo kontrolę ir numatant minimalę e, biurokratiją. Dar vienas dalykas. Jūs daug kalbėjote apie eksportą. Jūs manote, kad priekybos ir vidaus rinkos sąlygų susijimas būtų naudingas. Bet kaip ir anksčiau jūs teisingai sakėte, reikia nepamiršti, jog um, įmanoma, kad gamyklos bus perkeltos į trečiasias šalis, kuriuose aplinkos saugos standartai ir jų laikymosi kontrolė yra daug švelnesnė negu ES, todėl mes negalėtumėm nieko pasiekti aplinkos saugos požiūrių. Todėl mūsų galva geriausia būtų, kad Pirmiausia, konvencija būtų įgyvendinta ES kartu su mūsų priekybos partneriais, kad ir jų šalyse tai būtų įgyvendinta. Ir tada įtikinti jau mūsų priekybos partnerės, kad reikia išplėsti konvencijoje numatytas e, taisyklės ir palaipsniui pereiti prie tų taisyklių, kurios um, taikomos ES rinkai ir kurios yra griežtesnės negu uh, pagal tarptautinę konvenciją. Dar vienas dalykas. Jūs kalbėjote apie uh, gyvsidabrio kaip sudėtinės dalies eksportą ir kad tai turi būti leistina, pavyzdžiui, farmacijos pramonėje. Na, šiuo atveju mes manome, kad uždrausti eksportą nebūtų labai e, veiksminga, todėl kad kontrolė tokio draudimo labai sudėtinga ir todėl yra numatytos išimtis, bet tik tuo atveju, kada tai absoliučiai būtina. Nes aš manau, kad farmakologijos pramonė labai ribotai eksportuoja gyvsidabrį ar jį importuoja Ir panašu, kad artimiausioje perspektyvoje visiškai nereikės tokių, tokių produktų eksportuoti. Dabar gyvsidabrio importas ir jau draudimas. Šiuo atveju komisija mano, kad paklausa gyvsidabrių nebejotinai mažėja, tačiau bet kuriuo atveju Europai dar teks jį informuoti, bent jau tol, kol mūsų perdirbimo galimybės negali užtikrinti mūsų poreikių. Ir be to, man atrodo, kad visada yra protinga neatsisakyti visų galimybių, o pasilikti kai kurias galimybės ateičiai ypač derantis su kitomis valstybėmis, gali būti naudinga pasinaudoti įvairiomis galimybėmis. Bet to mes savo pasiūlyme esame įtraukę ir kitas taisyklės, kurios sudera su tarptautinė konvencija ir kurios yra susijusios su importo ribojimu. Taigi, pirmininkė, manau, kad aš komentavau ir atsakiau beveik visiems, todėl daugiau nekalbėsiu. Ačiū Jums uždėmesi. Ačiū komisijai. Dabar žodis pranešėjai ponui Ekui e, ir po to jau diskusiją baigsime. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia. Norėčiau padėkoti uh, e, ponai Florence už um, šiltus sveikinimo žodžius. Tikriausiai mano patirtis yra platesnė negu jūsų, bet turiu pasakyti, kad. E, mes e, visai naudingai padiskutavome, nes klausimas labai aktualus. Aš turėjau galimybę susipažinti su jūsų požiūriu e, prieštaravimais ir um, jūsų nubriežtąją raudonąją liniją. Tikrai į jūsų komentarus stengsiuosi atsižvelgti, nes esu tvirtai įsitikinęs, kad mums visiems duotų naudos švaresnė aplinka ir geresnė mūsų sveikatos apsauga. Mes žinome, kad nepakanka vien tik tai sumažinti egzistuojančius rizikos veiksnius. Reikia imtis veiksmingesnių priemonių, kad būtų uh, užtikrinta geresnė aplinkos ir žmonių sveikatos apsauga. Todėl kai kurias taisyklės jų taikymos rytį reikia plėsti ir mes turime pasinaudoti įgytų pagreidžių ir pagalvoti, na, apie ilgalaikės pas, ekonominės pasiekmes, jas įvertinti užuot skubotai prieimų sprendimų. Dar vienas dalykas turime, kaip jūs sakėte, pasilikti savo tam tikrų galimybių veikti ateityje, nes manau, kad ateityje su dar susidursime su įvairiausiais iššūkiais, ypač dėrėdamėsi su tomis šalimis, kurios yra ekonomiškai besivystančios. Negalime betodairiškai atmesti to, kas buvo nuveikta praeitėje, bet turime atsisakyti tokių technologijų ar tokių priemonų, kurios trukdo uh, ateities perspektyvoms ir tolesniai pažangai. Todėl tai reiškia, kad mes ateityje turėtume galvoti apie didesnę paramą inovacijoms kad atsirastų pakaitalai tam tikrų produktų. Nes mes visi norime ateityje gyventi saugesnėme pasaulyje, kad saugesnėme pasaulyje gyventų mūsų vaikai ir mes patys būtume sveikesni. O tam reikalinga be kita ko pažaboti ir gyvsidabrio gamybą. Galime e, pasitenkinti mažesnių gyvsidabrio kiekių, nes jeigu to nepadarysime, tai mes tiesiog čia tuščiai žodžiaujame ir to nereikėtų daryti. O darbas aktualus ir negalime statyti į pavojų a, tos aplinkos, kurioje gyvensime ateityje. Nepakanka imtis smulkių, mažų, vienkartinių priemonių. Ir negalime vadovautis vien tik tai atskirų nedidelių interesų grupių nuomonę. Aš manau, kad pramonė, ieškodama kai kurių produktų pakaitalų, galėtų ir pati pasistengti, ieškodama investicijų finansavimo šaltinių. Nes, kaip jau minėjau, svarbiausias dalykas tai yra apsaugoti aplinką, o tam turime dirbti kartu. Ir tikiuosi, kad um, jūs per vasarą gerai pailsėsite ir grįžę kupini jėgų kipsite į darbą ir nepaisant e, visų sunkumų, kurie kyla kol kas mums, mes toliau statysime saugius ir patikimus Europos namus. Ačiū ponė Vining dar kartą. Na, aš atsiprašau, bet norė, aš nenorėjau uh, atsakyti, bet aš norė, pamiršau padėkoti pranešėjai iš labai gerą uh, E, pranešimą ir be to esu dėkinga parlamentui, kad mes taip greitai visos susijusios institucijos nagrinėjame šį klausimą ir kad viską spėsime padaryti laiku, laiku ratifikuosime ir e, konvenciją. Todėl, ponė Ekai, dėkui Jums ir dėkui taip pat šešėliniams pranešėjams. Ačiū, ačiū už e, jūsų tokią gerą nuomonę. O dabar dar norėčiau Jums priminti, kad pakeitimus galite pateikti iki Liepos 13 dienos 12 valandos. Ir toliau tą klausimą svarstysim komitete spalio 13. -ąją. Na ir toliau, kaip pirmininkas Lavija priminė vakar, Šiandien mes e, nesikeisim nuomonėmis su Olaf, nes e, matėm e, vėlgi, kad praėjusią savaitę šis susitarimas tarp Philip Morris ir ES nebuvo atnaujintas ir todėl neverta diskutuoti šito klausimo, todėl siūlau iš karto pereiti prie 22 punkto keitimasis nuomonėmis su Olaf pirmininku, e, su ponu Henriku Wegneriu, kuris yra aukšto lygio mokslininkų konsultantų grupės pirmininku dėl mokslinių konsultacijų mechanizmo. Tad nedelsdamas jam ir suteiksiu žodį. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, ačiū komitetui už kvietimą. Que les chacun puisse Atsiprašau, dar norėčiau paprašyti visų, kurių klausimas nedomina, e, greitai ir tyliai išeiti iš salės, kad tikrai salėje būtų tyla, e, kol klausysime pranešėjo. Ačiū iš anksto e, už jūsų supratimą. Prašom. So the... Tad dar kartą ačiū komitetui už kvietimą pristatyti naujai komisijos sukurtą Europos mokslių konsultacijų mechanizmą arba MKM. Esu Henrikas Regneris, e, aukšto lygio, su e, aukšto lygio mokslinio konsultanto uh, grupės pirmininkas, na, o, o šiaip gyvenime su zoonozių ekspertas visą savo darbinį gyvenimą, teikiu mokslinės rekomendacijas, taip pat ir šitam komitetui tokiais svarbiais klausimais kaip maisto sauga, aplinka, taip pat esu vykdomasis vicepirmininkas techninėme universitete Danijoje Bet šiandien čia esu todėl, kad nesenai buvau paskirtas pirmininku aukšto lygio mokslo konsultantų e, e, grupės ir kartu su manim yra e, grupės nariai, sekretariatas Gracija Kavalžyje, esu tikras, kai kurie pažįstate jos, Žerem Vrinė, Marko Müller. Tikiuosi, kad savo pristatymo metu įtikinsiu komitetą, kodėl manau, kad e, mokslinės konsultacijos yra labai um, reikšmingos plėtojant e, Europos politikos procesus. Pamėginsiu pakeisti skaidres. Dėja, kol kas nepavyksta savo kalbantysis. Galėčiau tiesiog pasakyti, prašom kitą skaitrę ir jūs pakeisite, nes pats nelabai pasiekiu. Ačiū už techninę pagalbą. Taigi, mokslinių konsultacijų mechanizmas yra pagristas ilga istorija mokslinio rekomendacijų naudojimo Europos politikos formavimo procese. Iš esmės tai prasidėjo įsteigus jungtinių tyrimų centrą ir tai traukus Europos politikos paramos sistemą, tai be abejo sukūrus pamatinės programas kuriuose e, naudojamos mokslininkų rekomendacijos, kuriuom e, grindžiamas įvairios politikos e, sritis. Buvo įsteigtos kelios specializuotos agentūros nuo praeito amžiaus 10-mečio. Buvo sukurtas specialus komitetas, tam, kad padėtų komitetui 12 metais buvo įsteigtas naujas postas pagrindinio mokslinio patarėjo ir iš esmės išplėtus šitą, šitą funkciją ir buvo sukurtas mokslinio konsultacijų mechanizmas ir Žinote, buvo atliktas įvertinimas, kad šią funkciją buvo vykdoma sėkmingai ir pirmininkas Junkeris nusprendė, jog reikia iš esmės apmastyti ir transformuoti šitą funkciją į naują formą. Komisijos narys Medas buvo paprašytas pasiūlyti naują mechanizmą, kuris galėtų e, atlikti šitą e, funkciją, kad būtų galima teikti e, mokslinės rekomendacijas aukščiausių komisijos lygmenių ir tai taip pat pasitarnautų kaip koordinatorius mokslinio rekomendacijų visose mokslo sritise, teikiant tas rekomendacijas Europos politikos e, formavimo ar teisėkūros procesui. Taigi e, komisijos refleksijų rezultatas ir buvo toks sprendimas sukurti mokslinio konsultacijų mechanizmą. Kaip matote, na, tai skaidrės centre, jis sudaro aukšto lygio mokslinio konsultantų grupę, tai yra septyni asmenės, dar prie to grįšiu. E, taip pat yra sekretariatas, e, kuris e, teikia veiklos paramą aukšto lygio grupiai palyginti su ankstesne funkcija pagrindinio mokslinio patarėjo, tai iš tiesų šita funkcija išplėsta dabar yra ir yra kur kas daugiau pajėgumų, kad būtų galima spręsti kur kas sudėtingius klausimus. Ir taip pat iš esmės galima atlikti daugiau e, e, darbo. M MKM yra vykdomi prašymai, kuriuos pateikė pirmininkas ir kolegija. Tai e, prašymai pateikiami per komisijos narį medas ir taip pat yra atsiskaitoma komisijos pirmininkui, kolegijai ir atsakingam komisijos nariui. Mes perkame mokslininkų paslaugas iš akademijų, draugijų, per e, turimas ES institucijas, per jungtinių tyrimų centrą, taip pat per platesnę mokslininkų bendruomenę. Iš tiesų, pagrindinė mintis yra tokia, turėtumėm e, remtis e, visais moksliniais šaltiniais ir kad galėtumėm teikti rekomendacijas, kurios būtų tarp dalykinės. Uh, kad būtų atspindėtas holistinis mokslininkų požiūris į bet kurį klausimą, kurį imamės gvildenti vykdami savo veiklą. Čia matome aukšto lygio mokslinių konsultantų grupės narius ir komisijos narė, kairėje Sedrik Vieni. Gerą reputaciją turintis prancūzijos matematikas, Antėja Matenato yra Portugalė, mokslininkė, taip pat gerai žinomas savo šalyje Rolfas Dieteris Hoeris. E, iki dar nesenai jis buvo CERN direktorius, dalelių fizikas, toliau matom socialinių mokslų E, daktarą iš Niderlandų, toliau e, Lenkijos e, molekulinės biologijos ekspertą, toliau Džiulius Linger di, dirba Anglijos meteorologijos centre ir toliau pirmininkas, iš esmės maisto saugos specialistas. Taigi tokia grupė, kaip matote, iš sudėties uh, Iš tiesų apriepiame įvairiausias mokslo sritis ir pagrindinis tikslas ir ambicija yra tokia, galėtume apriepti visus, visų politikos sričių klausimus, kad tom politikos sritim būtų naudingos mokslininkų rekomendacijos iš įvairiausių sričių kokios funkcijos šitos grupės. Tai yra teikti nepriklausomas mokslinės rekomendacijas Europos teisėkuros ir politikos formavimo procesui, bet kurio metu, bet kurioje politikos rytyje, tai gali būti ir ilgojo, ir, trump, ir trumpo, ir vidutinio laikotarpio rekomendacijos, ir tai viskaitant ir rekomendacijų teikimą krizių atveju, kai labai svarbu skubiai pateikti rekomendacijas. Svarbu, kad nebūtų dubliuojamos tos mokslinės rekomendacijos, kurias um, teikia ekspertai iš daugybės e, mokslinių komitetų, specializuotų agentūrų. Tai iš tiesų mes turėtumėm papildyti jų darbą, papildyti tai, ką jie daro, o nedubliuoti. Ir e, žinoma, e, taip pat turime atlikti ir pateikiamų įrodymų trūkumus ir, ir apribojimus, kaip ir atliekant bet, bet kurį e, e, vertinimą. Turime identifikuoti klausimus e, arba sritis, kuriuose reikia rekomendacijų, taip pat teikti, kaip būtų galima geriau teikti mokslinės rekomendacijas apskritai. Uh, Europoje. Taip pat turime siekti sinergetinio poveikio, dirbant kartu su kitom moksliniam, mokslinio rekomendacijų institucijom. Ir pastarį dalyką norėčiau šiek tiek labiau akcentuoti, nes manyčiau, kad tai galbūt yra vienas ryčių, kur yra nemažas potencialas reikšmingiau arba svarbiausiai pa, pakeisti tos gebėjimus, kaip mokslininkai galėtų teikti rekomendacijas Europos politikos formavimui ir komisija e, įsteigė MKM ir tuo pačiu pakvietė visas nacionalinės e, mokslo bendrijas e, jungtis, bendradarbiauti ES lygmenių, rengiant uh, ir teikiant mokslinės rekomendacijos politikos formavimo tikslu. Iki šiol šis rytis buvo uh, tokia padrika uh, daugelį valstybių narių ir mano, mano pačioje mokslo bendrijos ar apskritai mokslininkų e, bendruomenė nevaidino labai aktyvaus vaidmens teikiant e, rekomendacijas e, politiniam diskusijom, e, politinių sprendimų prieimimui, remintis naujausiais mokslo pasiekimais ir rekomendacijom. Ir manyčiau, kad sukūrus šitą mechanizmą ir pradėjus bendradarbiauti su Europos mokslo akademijomis, mes galime tikėtis, kad mums pavyks sukurti tam tikrą mokslo bendruomenės Europoje struktūrą, kad jie galėtų uh, veikti aktyviau, aktyviai, aktyviau teikti rekomendacijas politikos uh, formavimui. Svarbiausia, kad tie šaltiniai yra nepriklausomi ir kad uh, būtų dirbama aukščiausiame moksliniam ligmenyje. Be to, kad ekspertai yra ne, nepriklausomi, tai labai svarbus mechanizmo bruožas, mes taip pat esame skaidrus ir visa tai, ką mes darome, visu tuo bus e, dalyjimasi, tam buvo e, sukurta speciali interneto svetainė, kad būtų galima užtikrinti e, skaidrumą visų posėdžių protokolai, visi dokumentai, kuriuose aprašomas mūsų atliekamas darbas ir e, kokia darbo, atliekamo darbo padėtis yra ir kokios temos yra, visa, visu tuo dalymasi e, bus svetainėje, kad bet kas norintis galėtų susipažinti. Dabar šiek tiek apie temas, kurias gilinamės Iš pradžių atsirinkome moksliniam vertinimui dvi temas. Viena - kibernetinis saugumas. Čia šiame komitete daug apie tai nekalbėsiu, tačiau kita tema, antroji tema gali labiau sudominti būtent šitą komitetą, kaip tik tai todėl tarsiu šiek tiek galbūt daugiau žodžio būtent tą temą, e, papasakosiu, kaip mes iš tiesų dirbame. Tad antroji tema e, yra tokia lengvai automobilio išmetamo CO2 kiekio skirtumo tikrovėje ir pagal e, laboratorinių tyrimų rezultatus panaikinimas Mums e, e, komisijos narys Kanietė pateikė e, prašymą per komisijos narį Medas imti šitos temos ir remdamiesi šiuo prašymu parengėme pradinį dokumentą, kuriame iš esmės buvo apibrieštas darbas, kurį norėtumėm ir galėtumėm atlikti ben, ir bendraujant su komisija buvo nuspręsta, kad šis darbas turėtų būti atliktas. Šiame dokumente buvo susiaurinta arba apibriešta mūsų darbo apimtis. Iš esmės e, buvo sutelta į du komisijos veiksmus. Pirma, užtikrinti, kad naujoje bandymo sistema siekia nustatyti uh, emisijų lygmenį kaip įmanoma labiau atspindėtų CO2, išmetamo CO2 kiekį tikrovėje ir be to e, reikėtų palyginti kūro sunaudojimo duomenis, kad, kad būtų galima įver, įvertinti ir atlikti įvertinimą taip, kad tai labiau, kuo labiau atitiktų uh, CO2 išmetamą kiekį tikrovėje. Tad e, klausimai šiame kontekste yra tai, e, kokios yra galimybės e, tiksliau įvertinti realiai išmetamą CO2 kiekį, kad būtų galima apskaičiuoti E, vidurkį ir be to, e, kokio požiūrio būtų galima laikytis, kad būtų galima įvertinti stipresias silpnasias pusės patikimumą, skaidrumą ir kokio mokslinio ir analitinio darbo reikėtų tam. Taigi mes e, pateiksime mokslinę analizę visų galimų variantų, kad remiantis tuo būtų galima vykdyti politinės e, diskusijas e, šio klausimo. Taigi šių klausimų kontekste nustatytas mūsų darbų grafikas. Vasario mėnesį patvirtinome darbo apimties dokumentą ir e, buvo nuspręsta, kad spalio mėnesį bus pateikta nuomonė, gan ilgas laikas numatytas, bet norima užtikrinti tinkamai vyktų procesas. Uh, Toliau pradėjome literatūros šaltinių tyrimą, rinkame įrodymus. Tuo tikslu apsilankėme vienoje komisijos tarnybų. Tai e, yra e, jungtinis tyrimo centras. Vienas svarbiausių komisijos mokslo institucijų. Birželio mėnesį e, vyko ekspertų seminaras, steb, Ekspertai buvo e, labai kruopšiai atrinkti. Įvertinus visus ekspertus, iš esmės pasauliniai arenoje, tai yra mokslininkai, e, kurių pasiekimai yra aukščiausi, kurių mokslinis poveikis ar įtaka yra didžiausia. Ir taip pat e, ieškojame ekspertų, kurių žinias papildytų vienų e, kitas. E, buvo e, surinktas bendras seminaras Lisabonoje ir gavome ten labai daug mokslinės informacijos. Rugsėjo mėnesį numatome suinteresuotų šalių susitikimą kviesime suinteresuotas šalis ne iš mokslo bendruomenės, kad e, ir jie taip pat pateiktų informaciją aukšto lygio grupiai, kad mes toliau jau galėtume parengti galutinę nuomenę ir pristatyti ją spalį. Tad e, tokia mūsų darbo tvarkos apžvalga, mes e, renkame turimą literatūrą, tai yra turbūt įprasta atliekant mokslinius vertinimus Taip pat rengiame mokslininkų seminarus, mokslininkai atrenkami atsižvelgiant į jų nuopelnus. Mokslo, mokslo akademijos buvo labai na, naudingos, mums labai talkino atrenkant ekspertus ir toliau pradėsime dialogą su atitinkamom suinteresuotom šalim ir e, galų gale parengsime ir patvirtinsime moks, mokslinių konsultacijų mechanizmo nuomonę. Tad e, tokiu būdu ketiname dirbti šiomis e, temomis. E, temos yra gan sudėtingos ir aišku reikalauja daugia dalykinio mokslinio požiūrio taikymo. Galbūt šiam komitetui bus įdomu, tad norėčiau pažymėti tai, kas akivaizdu yra jau ir dabar, pažvelgusi mūsų internetinę svetainę. Uh, Mes dirbame ir trečiają temą. Čia terminai kur kas trumpesni. Čia tikslas yra ne parengti nuomonę, bet pateikti paaiškinimą. Ir mes parengėme aiškinamą įraštą dėl glifosato, kad juo galėtų pasiremti pirmininkas ir atitinkamas komisijos narys, kalbant apie glifosato mokslinių vertinimų būklę. Tad e, tokiais trim klausimais dabar yra dirbama MKM. Tad tuo baigsiu savo pristatymą ir lauksiu jūsų klausimų. Dėkui. Ačiū. Dabar niekas nepa nepaprašė žodžio, neturit klausimų, niekas nenori kalbėti, prašom. Garling, ačiū. Norėčiau paklausti apie jūsų ryšį su parlamentu. Ar koks tas ryšys galėtų būti? Nes juk yra tam tikrų klausimų, kurie mums rūpi, turiu galvoje kartu informacijos teikimą informaciją, e, komisijai, e, kur matot parlamento vaidmenį, ar parlamentas turi tam tikrą e, vaidmenį tiesiog jūsų tame mokslinių konsultacijų mechanizme. Atsakymas. Labai ačiū. Sakyčiau, gal netiesioginį vaidmenį Bet suprantama, mūsų nuomonės ir kiti dokumentai, kuriuos rengiame mokslinių konsultacijų mechanizme, jie mm, šiaip jau prieinami. E, ir kartu vėlgi Mes tik, tikimės, kad galim tokiu būdu prisidėti, kažkaip kvalifikuoti politinės diskusijas ir tuos sprendimus, kurie priimami jūsų parlamente. Su su atitinkamu komitetu mes keičiamės nuomonėmis e, ir suprantama, mums irgi rūpi, kad politinės diskusijos, kurios vyksta e, tuose sritise, kuriuose mes e, dirbam, kuriuose mes vertinam, kad jos būtų irgi grindžiamos e, moksliniais faktais. Ir kad tokių diskusijų rezultatas tikrai kuo geriau prisidėtų prie politinių sprendimų prieimimo. Pirmininkas, Ačiū. Pone Grostet. Taip, kaip jūs jau sakėt, jūs priklausot nuo Europos komisijos. Pratęsiu ponios Gerling mintį. Mes asmeniškai turbūt negalim jūs kreiptis, prašyti uh, mokslinės nuomonės. Antai, sakykime, labai emocingas ir jautrus klausimas yra medžiagų ardančių endokrininę sistemą klausimas, kuriam rengiamės irgi dokumentą. Bet aišku, mes irgi e, suinteresuoti gauti kuo pagristesnę e, nuomonę ir, sakykime, ar tokiais kaip štai šis klausimas, jūs galėtumėt irgi parengti, pateikti savo nuomonę, nes tokiu atveju nuo, jūsų nuomonė būtų tikrai nepriklausoma. Pone pirmininkė, atsakymas labai ačiū. Kaip aš suprantu, mūsų darbo būdą. Tai mes prastai atsakom į komisijos prašymus, pavedimus, arba tiesiog patys nusprendžiam, ką nors padaryti. Tai yra imamės tam tikrų klausimų, kuriais, manytume, galėtume padaryti irgi nemenką mokslinį įnašą. Na, nu, dabar kalbant apie medžiagas ardančius endokrininę sistemą, tai kaip suprantu, nemažai darbo uh, jau vyksta, atliekama. E, aišku, asmeniškai, manyčiau, galbūt mes gal nelabai turėtume dar sukurti kažkokią pridėtinę vertę, bet kita vertus taip, jau dabar darbas daromas ir aišku, ir šis klausimas e, yra mūsų dėmesio rate. Ir aišku, mes, kaip sakiau, palaikom ryšius su akademinių sluoksnių atstovais, mes galim kviestis jų, juos, kad jie irgi galėtų atlikti šį beitą. Nes, kaip jau aš sakiau, mes šiaip jau e, paprastai e, atsirenkam keturis, penki, šešis klausimus per metus, bet aišku, yra dar ir daugiau tokių sričių, tokių klausimų. E, kuriais mes galėtume renkti nuomonę. Tad mūsų mokslinių konsultacijų mechanizmo stiprioji pusė yra toji, kad mes galim suorganizuoti konstruktyvų dialogą su visos Europos akademinių sluoksnių atstovais ir tokiu būdu mes tikrai galim turėti tvirtą pagrindą e, teikti e, tiesiog paramą uh, tiek nacionaliniu, tiek ES lygiu, kai priimami sprendimai. Bet čia, aišku, prie to gali prisidėti ir nacionalinės mokslinės akademijos ir kiti tyrimo centrai. Labai ačiū, daugiau niekas kalbėti nebenori. Tai dar kartą ačiū pirmininkė už pateiktą informaciją. O dabar norėčiau, kad pereitume prie kito darbo tarkės punkto, būtent 23 rezoliucijos projektas skirtas transrieb, vadinamiesiems transriebalams. Taip, matau, kad e, kitų autorių, kitų ben, rezoliucijos autorių nėra, bet aš pirmą suteiksiu žodį pagrindiniai autoriai, poniai Somer. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip, nes ir taip mano eilė jau buvo. Uh, turiu pasakyti, kad truputį apgailestauju, kad šį labai svarbų klausimą mes aptarinėjom šiandien ir tokiu metu, kai atrodo kiti kolegos, nemažai kolegų turi kitų svarbių klausimų. Nes vėlgi m, mm, iš pirmo žvilgsnio, taip, mes, mums nepavyko visiškai susitarti dėl e, transriebalų klausimų maisto produktuose, bet turiu pasidžiaugti, kad komisija vis dėlto pateikė mm, teisės akto pasiūlymą, kurio mes tiesą pasakius laukiam dar 2015 metais. Ir tą progą noriu padėkoti E, už e, būtent e, informaciją. Nes, kaip sakiau, per ankstesnės diskusijas dėl transriebalų maisto produktuose mums nepavyko susitarti, nes vėlgi tuo metu informacijos trūko, buvo pasakyta, kad ir vartotojai nelabai išmano transriebalų klausimus. Buvo kalbama apie maksimalių tam tikrų ribų um, nustatymą, būtent koks didžiausias kiekis gali būti transriebalų kiekis gali būti maisto produktuose ir buvo kartu raginama komisija pateikti ataskaitą. Na ir e, iš komisijos ataskaitos tyrimo matyti štai kas, kad e, per didelis e, transriebalų sunaudojimas sukelia širdies ir panašias lygas. Ir tai ypač pasakytina apie tam tikrų produktų kategorijas ir tam tikrus gyventojų sluoksnius. Tad tai jau irgi yra faktas, e, pagrindas, e, nu, kuriuo toliau galim dirbti. Dabar komisija daugiausia kalba apie e, tam tikrą aukštutinę ribą šitų transriebalų ir aš sutinku su komisijos tokiu požiūriu ir daugelis kolegų pritarė, nes aišku, kad bent jau Bet kita vertus vėl um, nereikėtų pamirštos aplinkybės, kad <laughs> bent jau geras trečdalis um, žmonių iš vis nelabai, nelabai supranta transriebalų um, klausimą ir jeigu Ir, ir vėl, jeigu ten būtų nurodomas, e, nurodoma tam tikra informacija, tai vartotojams tai nieko nesakytų ir todėl tos aukštutinės, viršutinės ribos yra geras dalykas. Beje, mes esam pateikę ir e, klausimai, kurį reikia atsakyti žodžiu e, komisijai. Ir manytume, kad komisija turėtų turėti pakankamai laiko, per kurį e, galėtų įvertinti būtent e, tų transriebalų e, iki tam tikros ribos vartojimo maisto produktuose poveikį. E, E, sveikatai žmonių, kartu įmonių požiūrių. Yra be to kolegų, kurie mano, kad vėlgi to nereikia ir užtenka tiesiog nustatyti tam tikrą aukštutinę e, ribą. O aš pati ketinu pateikti pakeitimo pasiūlymą, kur vėlgi siūlau įvertinti padarinius. Uh, Bet dabar, dabar pavyzdžiui, kalbant apie bulvytės free, e, kuriuoms naudojami riebalai, per tą procesą susidaro vadinamieji transriebalai. Tai kaip tada tokiu atveju vėl reikėtų nustatyti kažkokią ribinę vertę ar kaip elgtis, e, kai jau e, iš tikrųjų kalbam apie tokius pusfabrikačius. Ir kaip tada, kaip tada ar reikėtų numatyti e, tam tikrą aukštutinę vertę e, ir kartu, sakykime, jei kalbam apie e, šviežius parduodamus produktus, tai kaip tada vėl nustatyti maksimalę arba šitą e, aukštutinę vertę. Nes čia svarbus ne vien produktai, bet svarbus ir jų apdorojimo, gaminimo e, procesas. Tad e, mūsų e, šiaip jau tekste minima nemažai lygų, kurias sukelia transriebalai bet ten išvardėma nemažai tų lygų, bet kita vertus vėl ne visada tai pagrista mokslininkų e, faktais. Arba gal tada būtų galima ten tą e, pastraipą suformuluoti bendriau arba tiesiog atsisakyti to viso lygų sąrašo. Toliau, kitas klausimas. Kaipgi elgtis su transriebalais, kurie susidaro uh, natūraliu būdu, turiu galvoje pieno tam tikrus produktus, ar čia irgi reikėtų nurodyti tų riebalų buvimą ar tam tikras ribinės vertės nustatyti. Kalbam iš tikrųjų apie nu, natūraliai esančias ar susidarančias tra, transriebalų kiekius. nes e, juk dabar žmonės valgo nemažai mėsos ir neišvengiamai suvalgo ne, su, su ją nemažai transriebalų, o jų poveikis vis vien vienu, poveikis yra nepriklausomai e, nuo to, ar tie trans, trans, transriebalai susidaro mėsos apdorojimo, virimo, kepimo procese ar uh, ar jie ten buvo natūraliai. Dar nereikėtų pamiršti štai ko, kad jeigu jau e, nustatytume m, mm, tam tikras ribinės vertės transriebalams, tai kaip tai tada e, juos, tai tada reikėtų atitinkamai elgtis ir su, sakykime, sočiosiomis rūkštimis. Tada irgi reikėtų nustatyti tam tikras, nurodyti ribinės vertės pakuotėje. Be to kyla ir kitų klausimų. E, Sakykime, kokių yra alternatyvų transriebalams. Antai palmių aliejus, bet dabar jau pasirodo perspėjimų, kad jei e, transriebalus pakeistume palmių aliejumi ar kitais padariniais, tai vėlgi neaiškus e, būtų poveikis. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu poniai Melijok. Socialistų frakcijos vardu. Labai ačiū. Aš kalbu kolegės vardu, kuri yra viena iš rezoliucijos autorių. E, taip, mūsų e, nuomonės gana sutampa ir su pagrindinės pranešėjos nuomonė. Pone Somer paminėjo keletą labai svarbių dalykų. Be e, didelis transriebalų naudojimas gali prisidėti prie širdies, kraujagislių e, lygų ir todėl tikrai pravartuntyti privalomą e, privalomas aukštutinės tam tikras ribas Buvo jau atlikta nemažai tyrimų, kurių e, rezultatas rodo, kad e, tam tikras kiekis transriebalų gali rimtai veikti e, širdie, širdies ir kraujagyslių sistemą. Bet to vėlgi klausimas buvo keltas, kaip elgtis su um, natūraliai esančiais transriebalais, bet čia vėlgi gal būtų galima pradėti nuo tam tikrų produktų, kuriuose paprastai būna labai daug e, transriebalų kiekio, tokių kaip sausainiai e, ir panašiai. Ir kartu e, vėlgi čia paminėtinu net tam tikri gyventojų sluoksniai, kurie vartoja uh, tokius produktus. Vėlgi svarbu e, kartu paminėti tą aspektą, kad ilgalaikį transriebalų, didelių transriebalų kiekių e, naudojimą ir e, to poveikį sveikatai. Europoje valstybėse narėse yra įvairiausių taisyklių ir įstatymų margumynas ir mažai taisyklių suderinta ES lygių. Ką tai reiškia praktiškai? Tai reiškia, kad ES sąjungos lygių mes nieko daugiau negalim nuveikti tiesiog imdamiesi prevencinių veiksmų e, užgirstami kelią širdies ir kraujagyslių lygoms. Ir tikrai komisija turėtų kuo greičiau įtvirtinti ar siūlyti e, viršutinės e, ribas transriebalams. Čia vėlgi nereikėtų tuo aspekto pamiršti derantis per dėrybas dėl TTIP, CITA Aš manyčiau, kad tikrai galima kai ką nuveikti ES lygių. Euh, e. Ačiū. Dabar kalbės ponė Frederik Rys, Alde frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė rezoliucijos projektas, kurį dabar svarstom, pateiktas visų aštuonių politinių frakcijų, tačiau mes rodom savo nuostatą parlamento valią e, užmojį sumažinti būtent transriebalų e, naudojimą, nes, kaip jau sakė pagrindinė pranešėja, mes tais, tuo klausimu e, diskutuojam jau labai ilgai, tai vienas mūsų prioritetų ir viena pastraipa, joje kalbama, kokių patologijų sukelia didelis transriebalų kiekis ir vėlgi čia sutinku su tuo, kas e, minėjo šitą įžanginę e, dalį e, paminėtos širdies kraujagyslių lygos, nu, bet kita vertus, tarptų lygų sąrašo pasigendu nutukimo, tačia man nelogiška. Dabar jau e, daugiau kaip dešimtmetį, šiaip jau aš kaip e, politikė e, tiesiog skambinau pavojaus varbais. Ir vėlgi mes tame pačiame komitete kovo mėnesį aptarinėjom komisijos atitinkamą kovos su transrebalais veiksmų planą bet e, kita vertus vėlgi konstatuoju, kad e, veiksmai nepakankamai suderinti ir kad veiksmai, veiksmų imtasi nepakankamai greitai. Kalbant apie nutukimą, tai čia vėl neseniausiai, neperseniausiai pasirodžiusi studija rodo, kad iki 10 gramų kasdienio transriebalų sunaudojimo uh, sukelia, e, sukelia tikrai nemažai sveikatos problemų. Ir čia paminėtini tokie produktai kaip e, greitojo maisto produktai, e, sausainiai ir panašiai. Ir tai jau 10 gramų jau yra daugiau negu kad vėlgi nustatytos tam tikros ribos. Aš apie tai kalbėjau praėjusį kartą. Aišku, yra tokios šalis kaip Danija, kurie uždraudė transriebalų naudojimą tam tikrose projektuose, bet paminėtinos ir Vengrija, Latvija, kurios dabar jau imasi veiksmų. Tad gal būtų galima nuspręsti dėl informacijos kampanijos, pirmiausia, skirtos jaunimui, kadangi jis čia labiausias tuo susijęs. Ryta mes kalbėjome su Slovakijos e, sveikatos ministru, kuris vėlgi paminėjo, uh, šį klausimą ir sakė, kad reikėtų sustiprinti nacionalinę praktiką, kad reikėtų vėl performuluoti savotiškai e, produktus, bet to nepakanka, aišku, geriau negu nieko, bet kuo geriau būtų, kad e, tokie veiksmai būtų suderinti ES lygių. Ir čia dabar reikėtų grįžti prie mūsų rezoliucijos šeštos pastraipos. Na, o Dar mes čia kalbam apie privalomą ženklinimą, ženklinimą toliau viršutinės ribas ar, ar tam tikras ribojančias e, rimas. E. Komisija beje atsijėmė šitą pasiūlymą, tai čia aštuntoj pastraipoj mes numatom privalomas e, ribas e, būtent transriebalų kiekiams. Kartu pritariu kritikai, kuri buvo išsakyta septintai pastraipai nes iš tikrųjų neverta vartotojams e, ant etikečių teikti per daug detalios techninės informacijos, nes dauguma vartotojų jos paprasčiausia nesupras. Tad e, vėlgi būtų galima pasitelkti tam, tikras, e, tam tikrus spalvinius kodus, prie to prisidedant pramonės įmonėms. Ir tokių, tokių žingsnių jau e, matyti vis daugiau, antai vis daugiau e, įmonių e, tiesiog pasiryžusios apriboti ar iš vis pašalinti transriebalų naudojimą savo gaminamuose produktuose, pagal, nustatytas tam tikras datas. Madame Boylan, Lagui. Toliau, ponė Bolin Guė vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano kolegos jau daug ką pasakė, mes žinome, kad šie transriebalai iš tiesų yra tikri žudikai, dėl jų žmonės susirga širdies ir kraujagislių sistemos lygomis ir jų yra pakankamai gausu tose produktuose, kuriuos vartojame kasdien. Ir mes žinome, kad paprastai uh, tokį maistą, <clears throat> kuriame gausu transriebalų, vartoja žemesnės socialinės hierarchijos grupės. Kitaip sakant, mes atsidūrėme gana keistoje situacijoje. Junktinėse Amerikos valstijose, kurias labai daug kas kritikuoja, visgi sugebėjo pažengti maisto reguliavimo srityje daug, daug toliau negu mes ir reikalavimai daug griežtesni. Jie, pavyzdžiui, e, reikalauja, kad per dviejus metus turi būti tokie riebalai pašalinti iš visų produktų. Komisijos ataskaita apie transriebalus jau seniai turėjo būti parengta, tačiau reikia pasakyti, kad toje ataskaitoje yra pakankamai daug gerų minčių. Pripažįstama, kad transriebalai daro didžią, didelę žalą žmogaus sveikatai ir kad jų atsisakymas būtų labai naudingas dalykas. Taip, aš manau, kad kai kalbame apie e, žymėjimą etiketėse, tai bijau, kad labai uh, e, ta informacija gali suklaidinti, sukelti galvoje sumaišties, nes nebūtinai žmonės žino, kas apie tai. Todėl aš nelabai sutikčiau, kad tai pati geriausia priemonė. Mes tiesiog e, nematome vieno pagrindinio dalyko. Pirmiausiai, tokių riebalų apskritai neturėtų būti tuose produktuose, kurie skirti vartoti žmogui. Todėl komisija neturėtų apsiriboti šią ataskaitą ir pateikti tolesnį teisėkuros pasiūlymą, nes um, teisės aktas tikrai reikalingas, būtina nustatyti transriebalams jų ribinės vertes ir a, tokia tokia laukimo taktika, kurią pakol kas um, vykdo komisija, neduoda nieko gero. Nes žinote, gamintojai, e, ką daro, tai jie daro tik savanoriškumo pagrindų pakol kas. Nėra jokių privalomų taisyklių, kuriamis reiktų jie vadovautis. Todėl aš sakyčiau, kad komisija turėtų pateikti teisėkūros pasiūlymą. Ačiū. Labai ačiū, ponia Boilin. Toliau o, ponia Dornano. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu priminti, kad buvo dar vienas pranešimas dėl trans riebalų ir komisija labai teisingai pastebėjo, kad jaunų žmonių mytybos įpročiai šiuo atveju yra labai aktualūs, ypač tų, kurių socialinė padėtis yra netokia gera. Uh, Todėl visiškas transriebalų atsisakymas yra tam tikra prasme galbūt ir iliuzija, nes jie egzistuoja maiste ir natūraliuoju būdu. Mes turime pripažinti, kokios priemonės yra pačios veiksmingiausios, bet nepamirškime, kad bendrojoje rinkoje neleidžiama nei kiekybinių, nei kokybinių požiūrių riboti maisto produktų judėjimo pačios valstybės narės daugelį dalykų nusprendžia. Be kita ko, komisija ataskaitoje sako, kad valstybių narių nacionalinės priemonės gali padaryti žalą sektoriaus konkurencingumui. Todėl reikia galvoti apie štai ką. Kiek toli mes galime žengti? Taip reikalinga sumažinti e, skaičių tų rizikos veiksnių, kurie skatina e, širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimus. Bet reikia galvoti, kaip tai padaryti. Ačiū, ponė Dornano. Toliau e, Nikolai Barekov. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, maždaug prieš keturis mėnesius komisija pateikė savo ataskaitą ir norėčiau trumpai priminti kai kuriuos pagrindinius dalykus, kurie aptariami toje ataskaitoje. Ataskaitoje aptariama, kokia, kiek yra apskritai transriebalų uh, e, įtaką, kiek jų suvartojimą, kokį žalingą poveikį daro ir, aišku, komisija daro ataskaitoje savo išvadas ir mano, kad ribinių verčių nustatymas būtų pats geriausias dalykas, bandant užtikrinti geresnę žmonių apsaugą ir nepadaryti žalos vidaus rinkos konkurencingumui. Be kita ko, ataskaitoje taip pat yra pažymėta, kad e, turėtų būti atliekami papildomi tyrimai ir kad komisija turėtų atlikti poveikio vertinimą. Tuo pačiu tai reiškia, kad turėtų būti vykdomos ir plačios viešosios konsultacijos, kurias komisija ketina surenkti ateityje. Šiandien komisija tikrai labai patenkinta, kad susilaukė Europos parlamento frakcijų paramos ir kad um, visos frakcijos Europos parlamentas sutinka, kad reikia nedelsiant imtis veiksmų, kovojant su transriebalų suvartojimu. Nes tik tai skub, greitai priimtos priemonės duos gerų rezultatų. Ir turiu Jums pasakyti, kad komisija taip pat labai nerimauja dėl augančio transriebalų suvartojimo. Kita vertus, mes neturėtume pamiršti, kad ši komisija yra prisėmusi įsipareigojimą uh, užtikrinti geresnį reguliavimą, o tai reiškia ir geresnį politikos formavimą. Ir netgi jeigu mes žinome, kokio rezultatos norime pasiekti, tai mums reikia dar įsiaiškinti, kokiomis geriausiomis, veiksmingiausiomis priemonėmis tai būtų galima padaryti. Todėl reikalinga tam tikrų aspektų analizė. Ir, uh, Prisiminkime mūsų diskusiją kovo mėnesį, kuri buvo labai naudinga, nemažiau naudinga ir šios dienos diskusija. Nes svarbu padary, um, veikti taip, kad draudimai ar apribojimai ar taisyklės nedarytų nereikalingo poveikio, kad nauda būtų aiški, kaip sakė pona Somar. Kitas dalykas, o ar turime kažkokių tai galimybių pakeisti augalinius sukėtintosius riebalus? Uh, ir kaip tai padaryti ir ar didesnis, pavyzdžiui, alternatyvių produktų vartojimas, kaip kad palmių aliejaus, nesukels kitų neigiamų pasiekmių. Bet kuriuo atveju reikia visus šitos aspektus įsiaiškinti tam, kad galėtume tinkamai e, imtis teisėkuros darbo ar mes turime tikslę metodologiją, kuri leistų Ar reikia pa, e, ieškoti metodologijos, kuri leistų nustatyti, a, kiek yra a, transriebalų įvairiuose produktuose ir tai žymėti etiketėmis, o gal reikia atskirti tai, kas susidaro natūralių būdų, pavyzdžiui, galvijų, atrajojančiųjų galvijų <clears throat> produktuose ir kas atsiranda pramoninių būdų gaminant produktus. Mes ketiname paskelbti Mes ketiname imtis poveikio vertinimo ir artimiausių metų apie tai bus paskelbta. Be to dirba ir Sante generalinis direktoratas ir kitos komisijos tarnybos. Ir tai bus, ką paskelbsime artimiausiomis savaitėmis, nebus tikrasis poveikio vertinimas, bet tenai bus jau nurodyta problema, jos mastas ir nurodyti tie tikslai, kurių pagėdaujame pasiekti, subsidiarumo principai bus aptariami, įvairios e, politinės galimybės ir kai kurių aspektų analizė. Be to bus pateikta, bus nurodyta, ko mums reikia ir kokia, e, kokiu pagrindu, kokią strategiją vadovaujantis bus surinktos viešosios konsultacijos. Taigi taip, komisija paskelbė savo ataskaitą, tačiau mes esame surinkę ir papildomos medžiagos vykdydami tolesnę analizą. Taigi, ko mes ketiname imtis ateityje, kad jūs įsivaizduotumėte, um, kokie galimi yra darbo terminai. Nors turiu pasakyti, kad tai nėra paskutinis variantas. Taigi, kada poveikio vertinimas, tas dalinis poveikio vertinimas bus paskeltas komisijos tinklalapyje, visos suinteresuotosios pusės per keturias savaitės, kaip įprasta, galės pateikti savo nuomonę. O tuo tarpu. Um, Mes ketiname imtis kito tyrimo, kad galėtume dar giliau išanalizuoti viską, pavyzdžiui, išanalizuoti įmanomas politinės pasirinktis. Uh, Šiam darbui atlikti bus skirtas pusmetis. Tuo tarpu lygiai greičiai bus vykdomos ir viešosios konsultacijos, kurios prasidės greičiausiai iškart po vasaros atostogų ir truks um, 12 savaičių. Mes ketiname be kita ko pateikti visą informaciją 17 metų pradžioje mūsų reguliavimo vertinimo valdybai. Ir jeigu uh, bus e, priimtas sprendimas, kad ES lygių reikia imtis veiksmų, mes žengsime toliau. Aišku, labai svarbu, kad mes e, reaguotume tinkamai ir gerai. Nes reikia gerai pagalvoti, o kokiogi, kokiosgi teisinės priemonės reikėtų, nes jeigu vadovausimės įprastąją teisinę procedūrą, viskas truks tam tikrą laiko, tarpą, o jeigu imsimės kitokių variantų, galimi ir kitokie terminai. Todėl mes turime įvertinti poveikio vertinime visas įmanomas galimybės, nepamirštant ir to, apie ką ir jūs kalbėjote, kad kuo greičiau mes veiksime, tuo uh, visi gaus didesnės naudos. Taigi tiek ir labai esu Jums dėkinga už šią diskusiją šiandieną. Ačiū. ačiū. Labai ačiū. Dabar keletą keletas, keletą informacijų dėl šios rezoliucijos. Dabar iki rugsėjo 1.12 valandos galite teikti pakeitimus. Balsuosime komitete mūsų e, rugsėjo 29 dieną ir paprastai tada jau e, spalio antroje sesijoje balsuojama bus dėl rezoliucijos E, plenarnėje sesijoje. Na ir toliau darbo tvarkės punktas, kiti klausimai nėra. Dabar tik tai informacija apie mūsų kitus posėdžius. Pirmasis bus rugsėjo 1 nuo 9 iki 12 val. 30 mūsų komiteto posėdis Briuselėje. Ir dabar man belieka e, tiesiog e, jums palinkėti labai gerų vasaros atostogų, kad jūs tikrai pasisemtumėt stiprybės, ištvermės, kurios mums reikės sėkmingai pradėti darbą. Tad dar kartą visiems.